E, po kiekvieno balsavimo aiškiai pasakyta, kiek kolegų balsavo už, prieš ar susilaikė. Todėl dėje negalėsime dirbti paprasčiau. Taigi pradėsime balsuoti nuo pono Koelgio pranešimo pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai. Tai yra reglamento projektu remiamasi. Dėl pirmo, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar siūloma e, su dokumento su pakeitimais už prieš susilaikė patvirtinta. Taigi dabar vardinis balsavimas dėl teisėjų kurios rezoliucijos. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti patvirtinta už 594 prieš 51 ir 37 susilaikė. Norėčiau pasveikinti poną pranešėją, poną Speronį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl darbo tvarkos jūs sakėte, kad žurnalistų prašymų jūs skelbsite visų su balsavimo smulkius rezultatus, tačiau manyčiau, kad parlamento taisyklės kūrė parlamentarai, o ne žurnalistai. Ir aš norėčiau žinoti, kokių problemų kyla žurnalistams, ar jie nemato, kas e, yra skelbiama, nes žurnalistai gali labai lengvai pažiūrėti į ekraną ir pamatyti, kaipgi mes balsavome. Aišku, gali kilti problemų su kurčiais žurnalistais, jeigu jūs sakysite visus rezultatus. Pirmininkas, labai sunku čia pateikti savo asmeninę nuomonę su, dėl to, su kokiais sunkumais savo darbę susiduria žurnalistai. Tačiau šį prašymą ką tik gavo pirmininko administracija ir man asmeniškai būtų artima jūsų pozicija bet teko pirmininko biurui atsakyti ir man atrodo, kad ateityje mes šį klausimą bandysime spręsti. Ponas Makmilan. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu ponas Peronį išsakytai pozicijai. Aš suprantu, kad jūs atsidūrėt sunkioj padėtyje, tačiau ponas Peronį teisus. Ekranuose rodomi balsavimo rezultatai. O jei skaitysite kiekvieno pakeitimo rezultatą, tai tikrai užtruksim per ilgai, tai bus labai sudėtinga. Todėl prašau jūsų paprašyti biuro, kad jie šį klausimą perkeltų ateičiai ir galbūt kitoje plenarnėje sesijoje galėsime tai atsižvelgti. Na, tą ir turėjau omenyje, ateities darbo tvarkyje šis klausimas atsiras ir nuspręsime. O dabar balsuosime Graf Lambsdorff, dėl Graf Lambsdorff pranešimo viešojo pirkimo sutartis gynybos ir saugumo srityse. Ar galime balsuoti dėl pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė. E, pirmasis kompromiso blokas patvirtintas, tai reiškia, kad antrasis atkrenta. Ir dabar norėčiau paprašyti balsuoti dėl visos rezoliucijos už prieš susilaikę patvirtintą. Vardinis balsavimas dėl teisėgros rezoliucijos. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta už 597 Sveikinu e, poną pranešėją. Prašom, dėl darbo tvarkos. Mano balsavimo aparatas neveikia, gal galėtumėte atsiųsti techniką, ačiū. Ačiū. Į 299 vietą prašau techniką, o dabar dėl Šlaiter pranešimo balsuosime pavojingos medžiagos ir preparatai. Čia vėl mes turime pirmąjį kompromisų bloką, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl to antrasis kompromisų blokas atkrenta ir dėl viso pranešimo su pakeitimais už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl rezoliucijos. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta už 674 sveikinu pranešėją. Dabar pereiname prie figūreido pranešimo Įgaliojimas ratifikuoti tarptautinės darbo organizacijos 2007 metų darbo žvejybos sektoriuje konvencija. Vienas e, balsavimas dėl rezoliucijos, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta už 671 kolega balsavo ir sveikinu pranešėją. L'onorevole Catania sulla situazione. Dabar balsuosime dėl pono Katanija pranešimo pagrindinių teisų padėtis Europos Sąjungoje 2004-2008 metais. Pradėkime balsuoti dėl originalaus teksto 10 pastraipą, kas už, prieš, susilaikę, primta. Trečias pakeitimas peržiūrėtas, jis buvo atsiimtas. Dabar pereisime prie 31 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau pirminis tekstas 17 pastraipa, dvi dalys, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė priimta antra dalis, kas už, prieš. Reikia pasitikrinti, balsuojame elektroniškai dėl antros dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 346 už, 332 prieš. Taigi antroji dalis taip pat patvirtinta. Dabar perėsime prie pirminio teksto. 8, 17 pastraipa dviem dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Atskiras balsavimas ir dėl 18 pastraipos pirma dalis kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar pereisime prie pirminio teksto 23, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 32 pakeitimas 27 pastraipai kas už? Prieš? Susilaikė? Manau, reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 32 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 382, prieš 303. Patvirtinta. Toliau 33 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 pastraipa. Penkios dalys. Turime balsuoti dėl pirminio teksto penkiomis dalimis. Pirma dalis, kas už? Prieš susilaikę priimta. Antra dalis, kas už? Prieš susilaikę priimta. Trečia, už? Prieš Manau, reikia pasitikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl trečiosios dalies 30 pastraipoj. Pradam balsuoti. Baigiame balsuoti. 433 už, priimta. Ketvirta dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkta dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 31 pastraipa, Dvi dalys. Pirma dalis. Vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 521 už antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta už 598. Tad visa pastraipa patvirtinta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 32 pastraipa. Turi balsuoti dėl pirminio teksto dvi dalys. Pirma dalis. Yra pateiktas žodinis pakeitimas Ponas Kamrė, ačiū pirmininkė. Noriu pasiūlyti papildymą, kuris tiesiog užbaigtų tekstą ir siūlau įterpti antroje eilutėje po 2006 metų papildomą tekstą ir 2008 gruodžio 4 ir 17 dienomis. Toks pasiūlymas yra pateiktas todėl, kad reikia atsižvelgti į teismo sprendimus, kurie buvo priimti gruodžio mėnesį. Todėl būtų teisinga paminėti 2008 metų sprendimus, o ne tik 2006 metų teismo sprendimus. Ačiū. Dėkoju. Tikiuosi, kad toks žodinio pakeitimo paaiškinimas buvo visiems aiškus. Tad pakeitimas yra pirmoje teksto dalyje, dėl kurio balsuosim. Ar kas nors prieštarauja? Panašu, kad ne. Todėl prašom balsuoti dėl pirmos dalies. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. Antra dalis. Pirminio teksto kas už? Prieš. Susilaikę priimta Manau, kad atmesta, bet reikia pasitikslinti. Balsuojame elektroniškai dėl antros dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 368 prieš, o 237 už. Tad antroji dalis atmesta. Dabar balsuojam dėl 19 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikę, atmesta. Atskiras balsavimas dėl 36 pastraipos, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau 30, 25 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedama balsuoti. Pirmininkė, mano balsavimo sąraše parašyta, kad 36 pastraipa, pastraipa buvo atsiimta, todėl man kilo klausimas, ar reikia dėl jos balsuoti. aštuntas pakeitimas buvo atsiimtas. Todėl negalima balsuoti dėl 36 pastraipos. Na, o dabar grįžkime prie 25 pakeitimo 38 pastraipai vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 366 prieš, 299 už. Toliau 43 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Kažkas negaunate vertimo. Ačiū, sako pirmininkas. Vienai par kitaip reikia išspręsti vertimo problemą dėl anglų kalbos. Taigi, 45 pastraipa balsuojam dėl pirminio teksto. Kas už? Kokios problemos? Aš bandau kažkaip suprasti tą triukšmą, kuris dabar yra salėje. 43 pakeitimą mes patvirtinom, todėl nebereikia balsuoti dėl visos pastraipos, todėl nereikia balsuoti ir atskirom dalim, nes mes jau patvirtinom 43 pakeitimą. Tai reiškia, kad galime eiti prie 45 pastraipos ir aš noriu, kad dėl to balsuotumėt. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Trisdešimt penktas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai pasitikrinkime. 35 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigime balsuoti. 452 už. Priimta. 211 prieš. Taigi pakeitimas patvirtintas. Tai reiškia, kad einame prie 51 pastraipos, balsuosime tiesiogiai dėl pirminio teksto penkiom dalim. Pirma dalis, kas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 619 už antrą dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 344 už. Trečia dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Už 627. Ketvirta dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Už 569. Galiausiai penkta dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip pat priimta už 367. Taigi visas tekstas 51 pastraipio patvirtintas. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Tai reiškia, kad balsuosime dėl 55 pastraipos ketvirtos dalies pirminis tekstas trimis dalimis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaiko, pri, priimta. Trečia dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tai reiškia, kad balsuosime dėl pirminio teksto dviem dalim, abi vardinių balsavimų. Pirma dalis, pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta už 651. Antroji dalis, pradedama balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta už 427. Tai reiškia, kad einame balsuoti dėl 27 pakeitimo kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 52 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Balsuosim dėl pirminio teksto. 62 pastraipai, dvi dalis. Pirma dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Pirma dalis priimta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta už 437. Balsavimas dalimis dėl pirminio teksto 65 pastraipai. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septyniasdešimt pirmą pastraipą balsavimas dalimis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt devintas pakeitimas vardinis balsavimas. 72 pastraipą pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta už 367. Po 72 pastraipos 30 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 591 už priimta. Toliau 53 pakeitimas dėl 73 pastraipos. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta dėl pradinio teksto 73 pastraipos. Jūs norite pasitikrinti 73 pastraipą. 53 pakeitimas, pradina balsuoti. Baigiame balsuoti. 317 už, 353 prieš atmesta dėl originalaus teksto. Pirma dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis kas už, prieš susilaikę Priimta. 54 pakeitimas. Vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 403 prieš. 254 už. 22 pakeitimas, 76 pastraipa. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 401 balsas prieš, 254 už. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, pake, susilaikė atmesta. Dabar balsuosime Dėl 76 pasraipės, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, patvirtinta, tačiau reikėtų patikrinti. Galbūt kas nors nepakėlė rankos. Pradedame balsuoti dėl 36 pakeitimo. Baigiame balsuoti priimta, 404 už, tai todėl atkrenta 58 pakeitimas ir nebalsuosime dėl originalaus teksto. Toliau 44 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Taigi, dabar balsuosime dėl pradinio teksto. 90 pastraipą. Atskiras balsavimas pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar mums reikia balsuoti dėl originalaus pasiūlymo, dėl trijų dalių, kas už pirmą dalį, prieš, susilaikė priimta, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Man sako, kad reikia balsuoti ir už trečią dalį, kas už, prieš, susilaikė. Trečia dalis taip pat patvirtinta. 93 paragrafas kas už, prieš susilaikė priimta. 94 kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtasis kas už, prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimt penktas pakeitimas. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 379 prieš, 296 už. Dabar turime balsuoti dėl viso pastraipos. Pradėme balsuoti vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta 326 už. dėl pastraipos 104. Kas už prieš susilaikę priimta. Pastraipa 1. 105. Kas už prieš susilaikę priimta. 59 pakeitimas, 107 pastraipė, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar turime balsuoti dėl originalaus teksto, 50, 107 pastraipa, Čia šešios dalis. Už pirmą dalį kas už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Trečia dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirta dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Penkta dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Šešta dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Sveikiname. 108 pastraipikas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 111 pastraipa. 39 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dabar balsuosime dėl 120 pastraipos, originalus tekstas, atskiras balsavimas, dėl pirmos dalies kas už, prieš, susilaikę, priimta, antra dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuosime dėl 24 pakeitimo. Su tam tikrų biurokratinių vėlavimų vis dėlto gavome prašymą balsuoti vardiniu būdu. Jei neprieštaraujate, mes siūlome pritarti šitam prašymui balsuoti vardiniu bal... būdu, taigi vardiniu būdu balsuojame dėl 24 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 531 prieš, 101 už. Dabar 60 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dėl originalaus teksto 149 pastraipo dvi dalis, vardinis balsavimas, pradame balsuoti dėl pilnos dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 640 už. Dėl antros dalies pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 334 už. Priimta. Antra dalis. Dabar balsuosime dėl 157 pastraipos dvi dalis. Už pirmą dalį kas už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis kas už, prieš susilaikę priimta. 61 pakeitimas kas už, prieš susilaikę Atmesta. 62 pakeitimas. Kas už? 159. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Todėl mes turime balsuoti dėl originalaus teksto. Dvi dalys. Dėl pirmos dalies kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Už? Prieš? Susilaikė. Taip pat priimta antra dalis. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dėl 166 pastraipos originalus tekstas anglų kalba yra teisingas, nes vertimuose labai iškreipta prasmė, bent jau itališkame tekste Aš dabar nesileisiu į smulkmenas, tačiau teisinga teksto versija yra anglų kalba. Ačiū, ačiū už šį priminimą mums. Dabar turime balsuoti dėl 161 pastraipos, nes mums reikia balsuoti dėl originalaus teksto. Pakeitimas buvo atmestas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl 166 šeštos pastraipos. Anglų tekstas yra teisingas, o vertimuose įsivėlė klaidų. Vardinių bals, būdų balsuojame, pradedame. Baigiame balsuoti. 374 už priimta. Vardinis balsavimas dabar dėl visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 401 už, 220 prieš. Rezoliucija priimta. Sveikiname pranešėją. Procediamo adesso a votare sulla proposta di risoluzione della Commissione per l'occupazione e affari sociali. O dabar balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos 2006 metų darbo jūroje konvencija. Ir dėl pirmojo pakeitimo už, prieš, susilaikė atmestas. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Už 646 sveikinu pranešėją. Rezoliucija patvirtinta. Dabar e, Andrikienės pranešimas Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos raida ir ES vaidmuo. Pirmasis pakeitimų blokas nuo pirmojo iki septintojo už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar dėl e, viso dokumento vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Dar ne, negalima balsuoti, bet toj galėsime. Atrodo, galime balsuoti. Baigėme balsuoti. Už balsavo 629 kolegos. Pranešimas patvirtintas. Sveikinu pranešėją. Dabar Kapato pranešimas galimybė visuomeniai susipažinti su EP tarybos ir komisijos dokumentais. E, dėl trečios dalis, pirma dalis už prieš susilaikė patvirtinta, antros dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Dėl ketvirtos dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji pastraipa antra dalis Balsavimas dalimis šešios dalis už pirmą, prieš susilaikė patvirtinta, antra už, prieš susilaikė patvirtinta, trečia už, prieš susilaikė patvirtinta, ketvirta už, prieš susilaikė patvirtinta, penkta už, prieš susilaikė. Norima pasitikrinti. Taigi pasitikriname ketvirtąją dalį. Šios pastraipos prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Už 307.4 patvirtinta penkta dalis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Šešta už prieš susilaikė patvirtinta Šeštoji dalis taip pat patvirtinta. Toliau penktoji pastraipa, trečioji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintoji pastraipa už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntoji pastraipa už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. 11, 11.4 už, prieš susilaikė patvirtinta. 13 pastraipa už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 pastraipa už, prieš susilaikė patvirtinta. 18 už, prieš susilaikė patvirtinta, 19 už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmininkas atsiprašo, gal ir suklydau, reikia pasitikrinti. 19 pastraipą prašome balsuoti. La votazione è chiusa. Baigėme balsuoti. Tik 176 balsavę už prieš 421. Atmesta ganėtinai aiškiai. Dabar 20 pastraipa už prieš patvirtinta 21 už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar F konstatuojamoji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar, dabar vardinis balsavimas dėl viso dokumento. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 355 prieš 195. Sveikinu pranešėją ir mes baigiame balsavimą. Dichiarazioni di voto. Kadangi daugelis dabar išeina iš salės, tai mes jau galime turbūt ir pradėti paaiškinimus dėl balsavimų. Allora, relazione Coelho. Dėl Coelho pranešimo. Ponas Pirkov. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi mes turime galvoti apie vaikų saugumą ir vykdyti reformą, galvoti apie didesnį saugumą, konkrečiai apie